gamtinės katastrofos. Antrasis pranešimas. Prancūzijos kompetingos institucijos informavo Europos, kad Žakas Kolomė yra išrinktas į Europos parlamentą nuo 2018 metų vasario antros dienos ir jis pakeis Europos parlamente pona Eduard Ferrand. Sveikinu naująjį kolegą ir noriu priminti jam, kad jis gali dalyvauti visose parlamento e, posėdžiuose ir galės naudotis visomis teisėmis pagal e, galiojančias parlamento darbo tvarkos taisyklės. Dabar perėsime prie balsavimo dėl vedimo tvarkos. Norite pasisakyti? Mes e, pastebėjau, kad svarstame e, temą susijusią su Europos investicijų e, bankų. E, tačiau neaptarėme tos aplinkybės, kad tie karalystėje mokė 35 milijardus eurų Europos investicijų bankas.